Good morning, everybody, my dear colleague. Labas rytas visiems gerbiami kolegos. Manau, kad susirinko pakankamai komiteto narių, kad galėtume pradėti dirbti pagal darbo atvarkę. Last... Norėčiau pabrėžti, kad posėdžiaujam pačią, pačią paskutinę savo kadencijos dieną. Tai yra labai svarbi diena, Turime labai turtingą darbo tvarkę, turėsime balsuoti be kitako. Leiskite priminti ir pakartoti dar kartelį, kad po rytinės sesijos, pietų pertraukos pradžioje, fotografuosimės. Pasidarysime bendrą komiteto nuotrauką. O paskui Posėdžiui pasibaigus kviečiu visus tauriai. Dabar leiskite pereiti prie šešto darbo atvarkės klausimo. Šiltname efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistema. Salėje yra karšta, aš tikiuosi, kad veiktų oro kondicionavimo sistema. Tai yra korrigendum, klaidų ištaisimo tvirtinimas. Manyčiau, kad paskui užteks balsuoti, o kol kas suteiksime žodį kolegijai Avril Doyle. Ačiū, ponė pirmininkė. Šiame korigendume klaidų ištaisime kalbama apie porą pakeitimų. Lingvistai juristai paminėjo, kad tai yra būtina padaryti, kad tekstai būtų padalinti į du. Mes su taryba sutarėme dėl tų taisimų. 11 straipsnė yra kalbama apie ETS e, keitimosi kvotomis e, geresnį pereimą nuo antrosios prie trečiosios fazės. Tuo būdu numatytos lėšos e, ir, ir kreditai visos taisyklės taikomos vienodai visiems. 20 Ketvirtasis straipsnis direktyvos. Jis į mano pranešimą nėra įtrauktas, neapima mano pranešimas jo, ten yra kalbama apie pakeitimą dėl, bendrų, dėl bendros taršos. Kol kas tai nėra įtraukta į ETS sistemą, yra numatyta, kad paskui vyks komitologijos procedūra, standartinė procedūra su teisė peržiūrėti šį pakeitimą. Siūlau balsuoti už, ponė pirmininkė. Pirmininkas, ačiū, regis viskas aišku, turėtume iš karto balsuoti. Palauksime minutėlę, kol pasiruošite balsavimo korteles, nes balsuosime elektroniniu būdu. Kas už, jau dabar balsuokime. Procedūrą jau pradėjome. Dar šiek tiek palauksiu ilgiau, kadangi tai pirmas balsavimas šį rytą. No? Ar visi spėjote pabalsuoti? Regis, dar ne visi. Baigiame balsuoti. Rezultatus jūs matote niekas nebalsavo prieš, 40 už ir niekas nesusilaikė. Ačiū, Evril. O dabar pereikime prie kito klausimo. Tai yra šeštas A klausimas, ar kitas, kitas korigendų klaidų ištaisimas. Ir norėčiau suteikti žodį ponui Grote pranešėjui. Nematau jo salėje. Na, regis informacijos apie šias problemas negavome papildomai, tad manyčiau, kad turime balsuoti už klaidų ištaisimą. Pradėkime balsuoti. Kas už? Ar jau visi balsavome? Baigėme balsuoti. 37 už, niekas nebalsavo prieš ir niekas nesusilaikė. Vienbalsiai. Pereikime prie septinto klausimo. Tai yra pono trakatelis tema. Prašau, norėtumėt pasisakyti. Regis ne. Aš manau, kad galime pereiti iš karto prie balsavimo, ponė pirmininkė, nes manyčiau, kad nereikia detaliau diskutuoti šio klausimu. Ačiū, sako pirmininkas profesoriau. Ruoškime balsavimo kortelės ir pradėkime nuo 18 pakeitimo. Kas už? Kas prieš? Susilaikė, priimta. Trečias, kas už? Prieš? Susilaikė, priimta Priimta. Du identiški. 19 ir e, 34 kas už, kas prieš. Susilaikė. Priimta. Septintasis pakeitimas kas už, kas prieš. Susilaikė. Priimta. Dvidešimtasis kas už, prieš. Susilaikė. Priimta. 21 už, prieš, susilaikė, priimta. 22 prieš, už, atsiprašau, prieš. Pasitikrinkime elektroniniu būdu. Dėl 22 pakeitimo pasitikrinkime, pradedam balsuoti elektroniškai. The vote is closed. Baigiam balsuoti. 23 už, 18 prieš priimta, 24 kas už, prieš susilaikė, atmesta, 24 trakatelis ir kiti už, prieš susilaikė, regis priimta, bet dar pasitikrinkime elektroniškai, pradedam balsuoti. The vote is closed. Baigiame. 33 už 11 prieš. Įtrė penktas kas už. Prieš. Susilaikė priimta. 25-26 identiški kas už. Prieš. Susilaikė priimta. 27 sedamų kas už. Prieš. Susilaikė priimta. 27 antroji dalis kas už. Prieš susilaikė priimta. Atsimtas buvo dabar 28 kas už prieš susilaikė priimta. 29 atskiras balsavimas dėl pirmos dalies kas už prieš susilaikė priimta. Antroji dalis už prieš susilaikė pasitikrinkime elektroniniu būdu. Pradedam balsuoti. Baigėme balsuoti. 23 už, 19 prieš, priimta. Į 36, kas už? Prieš. Elektroniniu būdu patikrinkime. Baigiam balsuoti. 25 už, 20 prieš, priimta. kitas atkrenta, 31 kas už, prieš susilaikė primta, į 38 kas už, prieš pri, e, susilaikė primta, 32 kas už, prieš susilaikė primta, 9 už, prieš susilaikė primta. 33 atsimtas, po to 34 ir 37 identiški, kas už prieš susilaikė priimta. Dešimtasis, kas už, prieš susilaikė priimta. Į 39 už, prieš susilaikė priimta. 35 už, prieš susilaikė priimta. 36 su žodiniu pakeitimu, kur pateikė ponė Ryskas už, prieš susilaikė priimta. Į 30 atkrenta. Vienuoliktasis pakeitimas, kas už prieš susilaikė priimta. 37 už prieš susilaikė priimta. Dėl vedimo tvarkos Evril Doyle. Kiti trys pakeitimai 11, 39 ir dar vienas šių yra susiję. Mano nu, pakeitimas turėtų atkris, jeigu į 311 jis būtų priimtas. Aš norėčiau užduoti klausimą dėl šito. Kadangi man regis tai yra suderinama su 38 ar į 311. Norėčiau, kad būtų balsuojama dėl šių pakeitimų atskirai, kaip čia numatyta. O paskui tarnybos galės tai patikrinto, jeigu kas, tai pasakysim. Pirmininkas, na taip. Dėl 38 galėsime balsuoti. 38 kas už. Kas prieš. Susilaikė primta. Kitas atkrenta. 38 Evrildoil kas už. 39 sako pirmininkas kas už. Prieš susilaikė pasitikrinkime elektroniniu būdu. Pradedam balsuoti. Baigiam. 33 už, 12 prieš, priimta 40 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 41 kas už, atkrenta, sako pirmininkas 41, 42 Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 44. Kas už? Prieš. Susilaikė. Pasitikrinkime elektroniniu būdu dėl 44. Pradedam balsuoti. Balsuoti baigiame. 33 už, 13 prieš. Priimta. Tuo būdu 43 atkrenta į 312, kas už, prieš, susilaikė, primta, 12 kas už, prieš, susilaikė, primta, 45 už, prieš, susilaikė, primta. Į 313, kas už, prieš, susilaikė, primta. 46 kas už, prieš, susilaikė, priimta. Šeštasis kas už, prieš, susilaikė, priimta. Konstatuojimų dalis, pirmas pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antrasis už, prieš, susilaikė, priimta. Trys už, prieš, susilaikė, priimta. Ketvirtoji konstatuojama dalis už, prieš, susilaikė, priimta. Tryliktas pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. Į tre vienas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Penktasis už, prieš, susilaikė, priimta. Keturioliktasis už, prieš, susilaikė, priimta. 15 už, prieš, susilaikė, priimta. Į 3-2 už, prieš, susilaikė, priimta. 16 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. 17 už, prieš, susilaikė, priimta. Ir dabar balsuojame dėl pakeisto pranešimo elektroniniu būdu pradedam balsuoti. The vote is closed. 43. Baigiam balsuoti 43 už, 6, susil, 6 balsavę prieš. Tuo būdu balsavimą baigiame. 42 už 7 balsavo prieš. Sveikiname profesorių Trakatelį. So let me move to item, item. Taigi pereikime prie aštunto darbo tvarkės punkto. Kalbėsime apie augalų apsaugos produktų statistikos pranešimą. Aš matau, kad yra atvykęs pranešėjas, ar jis norėtų pasisakyti. Prašom. Eh, Ačiū pirmininkė, kolegos. Prieš keletą savaičių. Diskutavome dėl šio reglamento projekto. Įvyko trilogas tuo metu su taryba Vyko keturi darbo sustikimai, trys oficialūs trilogos sustikimai. Norėčiau pasakyti, kad darybos tikrai su, su taryba nebuvo lengvos. Nekarta buvo regis pasiektas sutarimo, paskui vyko diskusijos korepere ir galiausiai ne visada su koreper bendradarbiavimas buvo labai sklandus. Šešėliniai pranešėjai sudarė tikrą frontą. Jiems norėčiau nuoširdžiai padėkoti už tai, kad sklandžiai bendradarbiavo. Rezultatas yra tas, kad šiandien turime apie 40 pakeitimų paketą, tai yra kompromisiniai pakeitimai. Yra vienas iš pakeitimų, kuriuos teikia ponas Egi. Tai yra politinis kompromisas, mes jį sudarėm su taryba ir aš manau, kad būtent taip ir pavyko išgelbėti pirmojo svarstymo svarbiausiosius dalykus Mes stengiamės, kad būtų tam tikra koordinacija taip šio projektų ir pesticidų statistikos. Taip pat siekime, kad būtų suderinami šis teisės aktas su kitais teisės aktais e, susijusiai su šių produktų prekyba ir tvarė plėtra, nes matėme, kad atsirado dar vienas pakeitimas susijęs su statistikos duomenų naudojimu yra sutarimas su taryba ir komisija, jeigu komisija teiks naują siūlymą dėl biocidų, tuomet turės būti atriktas poveikio įvertinimas, to poveikio įvertinimo turėtų prašyti taryba, o tada komisija teiks siūlymą atsižvelgdama į reglamentą, jį adaptuodama ir man, aišku, tuomet bus malonu ginti šį pasiūlymą. Na, visos frakcijos šiam siūlymui pritarė. Manau, kad mes teisėkuros požiūrį nuėjom tikrai didelį kelią. Po balsavimo plenarinėje sesijoje tai šis dokumentas gali tapti teisėkuros aktų realybę. Balandžio ar gegužės mėnesį. Dėkui. Labai Jums ačiū. Tikiuosi, kad šešėliniai pranešėjai pasisakyti nenori, taigi mes galime pereiti prie balsavimo. Jau buvo sakyta, kad turime 40 kompromisinių pakeitimų, balsuosime už juos visus kartu, kas už kompromisinius pakeitimus, už visą jų bloką, kas prieš, kas susilaikė. Priimta. Kiti du blokai atkrenta ir dabar balsuosime dėl rekomendacijos projekto. Balsuosime elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti. Laukiame Gerber. Ar visi balsavote? Jeigu taip, balsavimas baigtas. 47 už, vienas susilaikė, vienas prieš. Sveikinu pranešėją ir visus kitus prisidėjusius prie šio pranešimo rengimo. Thank you. Now let me move. Dabar norėčiau pereiti prie turbūt pačio sunkiausio ir pačio svarbiausio pranešimo šios dienos darbo tvarkyje. Kalbėsime apie pacientų teisės į sveikatos priežiūros paslaugas kitose valstybėse. Aš norėčiau suteikti žodį pranešėjui Džonui Bowis, kad jis trumpai pristatytų pranešimą. Prašom. Ačiū pirmininkė. Iš tiesų kalbėsiu trumpai, nes turiu ir ilgąją versiją, ir trumpąją versiją. Tikiuosi, kad visi mes norime išgirsti tik tai trumpąją versiją šiandien. Iš tiesų šį klausimą svarstome labai seniai. Mes komitete pirmą kartą svarstėme pacientų mobilumo klausimą prieš maždaug tris arba net daugiau metų ir balsavome už tą pranešimą plenarnėme posėdėje. Taigi buvo atsižvelgta į Europos teisingumo teismo sprendimus, mes bandėme užtikrinti procedūrinio aiškumo šiam pranešimui ir pateikėme naujus pranešimus. Aš tikiuosi, kad mes patobuliname komisijos parengtą dokumentą ir aš turiu pasakyti, kad visą tą laiką mes palaikėme glaudžius ryšius su Europos komisija ir su taryba, palaikėme ryšius su Prancūzija kaip pirmininkaujančia valstybė ir Čekija kaip pirmininkaujančia šalimi. Ir aš norėčiau padėkoti visiems už sveikatos apsaugą atsakingiems pareigūnams, kurie su manimi buvo susitikę. Iš tiesų tokie susitikimai labai mums pagelbėjo, kadangi svarbiausia parengti pranešimą, kuris atitiktų tiek Europos parlamento, tiek ir valstybių narių poreikius. Kad ir kokie būtų šio balsavimo rezultatai, norėčiau pasakyti, kad esu labai dėkingas savo kolegoms komitete ir jums, ponė pirmininkė, už jūsų nuveiktą darbą. Ir pirmiausia, labiausiai norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams, kurie tikrai labai stengiasi pasiekti atitinkamus tikslus ir atsižvelgti į savo frakcijų kolegų reikalavimus ir pasiūlymus ir visuomet atvirai žvelgia į kitų frakcijų pasiūlymus. Sveikinu taip pat savo frakcijos kolegas, kurie labai teigiamai prisidėjo prie šio pranešimo. Taip padėkoju visiems žmonėms už Europos parlamento ribų, kurie prisidėjo prie šio pranešimo. Taip pat ypatingai norėčiau padėkoti savo darbuotojams, kurie itin daug valandų skyrė šiam darbui, tai yra Nylui ir Markui. Taip pat norėčiau padėkoti šešėlinių pranešėjų darbuotojams ir pagalbininkams ir visiems mūsų asistentams. Taigi dėkoju Jums visiems. Let, let, me, let me not drown out the uh, applause for our assistants, because that's, that's well deserved. But I... Iš tiesų, asistentai nusipelnė mūsų padėkos. Taip pat norėčiau padėkoti mūsų patarėjams savo frakcijoje poniai Geraldin norėčiau padėkoti, bet taip pat ir visiems kitiems patarėjams, kurie labai prisidėjo prie šio darbo. Galiausiai norėčiau išreikšti savo padėką vienai poniai, kuri techninė prasme mus jau paliko, tačiau vis tiek vykdė savo pareigas ir jis sėdi štai ten. Ji mums tikrai labai žymiai padėjo. Taigi, ponė pirmininkė, pasakiau viską ir manau, kad balsavimas kalbės už save. Ačiū. You, uh, particularly... Labai jums ačiū, jūs uh, tiesiog pavogėte mano žodžius. Taip pat norėčiau padėkoti visiems prisidėjusiems. Taip pat norėčiau padėkoti mūsų kolegijai, kuri palieka mūsų komitetą. Manau, kad tai tinkama proga padėkoti Jums viso komiteto vardu. Ačiū. Be, vote, uh... Prieš pereidami prie balsavimo turėtume galbūt keletą žodžių pasakyti. Procedūra buvo labai sudėtinga, mes turėjome kovoti dėl kompetencijų ir mes turime vadovautis 47 taisyklę dėl sustiprinto bendradarbiavimo. Remdamasis 47 taisyklę, aš nusprendžiau į pranešimą įtraukti pakeitimus iš užimtumo komiteto 56, 57, 64, 65 ir 66. Iš IMKO komiteto 8, 9, 10 ir 11 pakeitimus. IMKO pakeitimai 8, 9, 10 ir 11 ne visai atitinka pakeitimus, todėl pridėtas 110 ir 113 pakeitimai todėl nebus balsuojama dėl atitinkamų konstatuojamųjų dalių, dėl viso kito bus balsuojama su atitinkamais pakeitimais. Dėkuoju Jums už Jūsų supratimą, supratingumą, procedūra buvo labai sudėtinga. Taigi aš padariau sprendimą dėl, tik dėl tų sprendimų, kurie nėra susijęs su viso pranešimo filosofija. Taigi leiskite pradėti nuo pranešimo numeris 42. Balsuosime dėl trijų pakeitimų 42, 43 ir 44. Jais siekiama išbraukti šį beitą ir atmesti pakeit... pasiūlymą, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Keturiasdešimt devintas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Keturiasdešimt aštuntas, kas už, prieš, susilaikė atmesta. 47. Pakeitimas ir FEM 1. Pakeitimas kas už, prieš, susilaikė atmesta. 50. Pakeitimas už, prieš, susilaikė atmesta. 2 identiški 51-52 pakeitimai, kas už, prieš, susilaikė. Pasitikslinkime elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. 22 už, 30 prieš atmestą. 45 ir itre 1 bei jūri 1 pakeitimai, kas už, prieš, susilaikė atmestą. 46 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė atmestą. Kompromisinis pirmas pakeitimas, kas už, antras, prieš, susilaikė, priimta. Antrasis kompromisinis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Kompromisinis trečias, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Ketvirtas kompromisinis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Penktas kompromisinis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Šeštas kompromisinis, kas už, kas prieš, kas susilaikė, priimta. Septintas kompromisinis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Aštuntas kompromisinis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Devintas kompromisinis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Dešimtas kompromisinis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Konsoliduotas 11, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Konsoliduotas 12 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Kompromisinis 13 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 14 kompromisinis, kas už, prieš, susilaikė, Priimta. 15 kompromisinis kas už. Prieš. Susilaikė. Priimta. Konsoliduotas 16 kas už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 17 kompromisinis kas už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 18 kompromisinis kas už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 19 kompromisinis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, priimta. 20 kompromisinis, kas už, prieš, susilaikę, priimta. 21 kompromisinis, kas už, kas prieš, kas susilaikė, priimta. 22 kompromisinis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 23 kompromisinis, kas už, prieš, susilaikė priimta. 24 kompromisinis. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 25 kompromisinis. Kas už? Prieš susilaikė priimta. Mes dėl trumposios versijos jau balsavome, dabar galime pereiti prie kitos balsavimo sąrašo dalies. Turėtume pereiti prie septintojo puslapio, bent jau mano variante. Balsuosime dėl pono Dal ir Blokland. Ponios Dal ir pono Blokland. Pranešimo 215. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 216. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Du identiški pakeitimai 217-218. Kas už? Prieš. Susilaikė. Pasitikrinkime elektroniniu būdu. The vote is open. Balsuojame. Balsuoti baigiame. 24 už, 29 prieš atmesta. 219 pakeitimas. Taip, balsuojame dėl 219. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Identiški pakeitimai 220, 221, 224. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. Turime 222 ir Užimtumo komiteto 29 ir ekonomikos komiteto 6 pakeitimo kas už, prieš, susilaikė. Pasitikrinkime elektroniniu būdu. Balsuojame. Balsuoti baigiame. 25 už, 27 prieš, atmesta. 223 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė Atmesta. 225 pakeitimas kas už. Prieš. Susilaikė. Pasitikrinkime. Balsuojame elektroniniu būdu. Balsuoti baigiame. Penkiasdešimt už, Susilaikysiu nėra, balsuojančių prieš nėra. Turbūt dėl to, kad buvo patiekta arba tai ir kama tuo metu. 226 kas už prieš, susilaikė, priimta. Dabar balsuosime dėl dviejų identiškų pakeitimų - 227 ir 228 bei užimtumo komiteto 30 pakeitimo. Kas už? Prieš? Susilaikė? Priimta. Kiti du pakeitimai atkrinta. Taigi pereikime prie ekonomikos komiteto 7 pakeitimo. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Atmesta. Dabar galime pereiti prie kito puslapio balsavimo sąraše. Atsiprašau, dėl to balsuosime vėliau. Dabar dėl 238 ir 239 pakeitimų balsuosime. Jos pateikė ponas Bauvis ir kiti kolegos, kas už, kas prieš, kas susilaikė, priimta. Kitas pakeitimas atkrenta. 241. Zyber. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 242. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Kitas atkrenta dėl to, kad buvo pritarta kompromisiniam pakeitimui. Imko 24 pakeitimas 11 puslapyje, kas už, prieš, susilaikė, pasitikrinkime. The vote is closed. Balsuoti baigiame 22 už, 33 prieš, atmesta. Užimtumo komiteto 34 pakeitimas, kas už, prieš. Manau, kad situacija tokia pati, tačiau pasitikslinkime elektroniniu būdu balsuojant. Balsuoti baigiame. 25 už, 32 prieš, atmesta. Dabar Balsuosime dėl keleto identiškų pakeitimų 255, 256, 257, 258, ITRE 11 ir PEM 13. Kas už, kas prieš, kas susilaikė, priimta. Kiti du pakeitimai atkrenta. Dabar balsuojame dėl 261 ir 262 pakeitimų, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Kitas atkrenta. 263. Turmes ir aukiam pakeitimas. Taip pat atkrenta. Taigi 264 Sarnoso Martinės, Ajala Sender, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 265 ponios Sinot, pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 3 identiški 266, 67 ir IMKO 25, kas už, prieš, kas susilaikė, Pritarta. Du šimtai šešiasdešimt aštuntas estrela pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 269. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 270. Kas už, prieš, susilaikė, Atmesta. Identiški pakeitimai 271, 72, 73, 74, 75. Balsuosime už juos visus, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Kitas pakeitimas atkrinta. 277, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. Du identiški pakeitimai, 278 ir ITRE 12, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 3 identiški, 279, ECOM 12 ir MPL 36, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 281. Weisgerber ir Ulmer pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 282. Du identiški pakeitimai 280 ir imko 26 už, prieš, susilaikė. Pasitikrinkime elektroniniu būdu. Balsuojame. The vote is closed. Balsuoti baigiame. 24 už, 30 prieš, atmesta. 282 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 283 kas už, prieš, susilaikė, priimta. Employment 37 kas už, prieš, susilaikė, priimta. Du identiški 284 ir IMCO 27 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 286 ir imko 29 pakeitimai kas už, prieš, susilaikė, priimta. Du identiški pakeitimai, 285 ir imko 28 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 287 ir 288. Jie yra identiški su dviejais pakeitimais, dėl kurių balsavome šiek tiek anksčiau, taigi jiems buvo pritarta. Dabar 289 ir 290 pakeitimai, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Du identiški 291 ir užimtumo 38, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 292 už, prieš. Pasitikrinkime. 292 pono Baulis pateiktas pakeitimas. Balsuoti baigsime netrukus. 44 už, 7 prieš, 1 susilaikęs priimta. 293 atkrenta. Taigi, pereikime prie ketvirto straipsnių. Pirmo A punkto, 300 pakeitimas. Sarnozo Martinės, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 301 ir 377 pakeitimai, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 302 ir ITRE 13 pakeitimai kas už, prieš. Pasitikslinkime. Balsuojame. Balsuoti baigiame. 20 už, 35 prieš, atmesta. Okay. Yeah. I put to the vote next uh, amendment 305. Dabar balsuosime dėl 305 pakeitimo. Jis iš dalies atitinka penktąjį kompromisinį pakeitimą. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Penktas straipsnis. 303 ir įtrė 14 pakeitimai kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Happy seconds. happy, happy seconds for, for my work. Let me move. Taigi turėsime dabar pereiti prie 25 puslapio. Bent jau mano dokumente 25 puslapis. Manau, kad turime pakankamai laiko, taigi galime neskubėti labai. Perikime prie 25 puslapio ir balsuosime dėl 361 pakeitimo, kuris yra identiškas IMKO 35 pakeitimui. Balsuosime dėl konstatuojamosios dalies. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Imko 35 pakeitimas tame pačiame puslapyje. Kas už? Prieš. Imko 35 pakeitimas 7 dalis. Dar kartelį kas už. Prieš susilaikė, pasitikslinkime elektroniniu būdu. Balsuokime. The vote is closed. Baigiame balsuoti 30 už, 26 prieš. Priimta. Ekon 13 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 366 kas už, prieš, susilaikė. Pasitikslinkime. Balsuokime elektroniniu būdu. 366 pakeitimas. Balsuoti baigiame. Dabar viskas aišku 48 už, 7 prieš, vienas susilaikė. Primta. 367, 368, 369, 370 ir itre 18 pakeitininkas už, prieš, susilaikė, atmesta. 371 kas už, prieš, susilaikė, pasitikslinkime. Balsuokime. Balsuojame dėl 371 pakeitimo. Balsuoti baigiame. 25 už, 31 prieš. Atmesta. Imko 36 pakeitimas. Kas už? Prieš. Pasitikslinkime. Balsuojame dėl IMKO 36 pakeitimo. Baigiame balsuoti. 26 už, 28 prieš, 1 susilaikė, atmesta. 372. Ir 373 sinot pakeitimas kas už, prieš, susilaikė atmesta. Trišimtai septyniasdešimt ketvirtas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė atmesta. 375 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 15 pranešėjo pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, priimta. 376, Employment 49 ir Econ 15 identiški pakeitimai, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 378 kas už, prieš, susilaikė, pasitikslinkime. Balsuokime elektroniniu būdu, 378 pakeitimas. Baigiame balsuoti 26 už, 30 prieš, atmesta. 379 makavan. Pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė priimta. Kitas pakeitimas atkrinta. Dar kita apima kompromisinis pakeitimas. Taigi pereisime prie 29 puslapio. Puslapio viduryje mes turime į 320 pakeitimą, kas už, prieš, susilaikė priimta priimta. Trisdešimt trečiame puslapyje turime 417 pakeitimą, šeštas straipsnis, trečia A dalis, nauja. Ar visiems aišku, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. ir 35 puslapyje. Dabar balsuosime dėl 425 Brepels prane... pakeitimo. Kas už? Prieš? Susilaikė? Atmesta. 426 kas už? Prieš? Susilaikė? Atmesta. Kiti du pakeitimai bus tiesiogiai įtraukti į 322. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 427, 428, 429 ir į 323. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 430. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 432. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 434, 435 pakeitimai dėl 7 straipsnio išbraukimo, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 437, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 438, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Du identiški pakeitimai 436 ir imko 42 kas už, prieš, susilaikė, priimta. Užimtumo komiteto 57 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Septintas straipsnis, pirma A dalis, 439 sinat pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 440 kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Kitas pakeitimas atkrenta. Taigi 442 skrūpa. Pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Du identiški 18 ir imko 43. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Eikime toliau prie 40 puslapio 430 467 pakeitimo 39 puslapyje. 467 pakeitimas keičiantis 8 straipsnį 2a dalį. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Dabar galėtume pereiti prie mano atveju 42 puslapio 482 pakeitimo Aštuntas straipsnis ketvirta dalis. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Kitame puslapyje, 43 puslapyje, turime pakeitimą, kuris buvo tiesiogiai įtrauktas ir nebalsuosime dėl FEM 21 pakeitimų. Perėsime prie kito puslapio. 443 pakeitimų, penktos dalies. Pakeitimą pateikė ponė Fereira ir kiti, kas už, prieš. Pasitikslinkime. This one. The vote is closed. Baigiame balsuoti. 23 už, 29 prieš, 2 susilaikė atmestą. Keturi šimtai devyniasdešimt ketvirtas pono Fjellner pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Dabar balsuosime dėl kitų pakeitimų. Žiūrėsime, ar jie atkrinta ar ne. Kitas pakeitimas atkrinta, taigi pereiname prie dviejų identiškų pakeitimų 495 ir įtrė 29. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 22 pranešėjo pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė, priimta. Kitas pakeitimas atkrinta. Taigi galime pereiti prie 8 straipsnio 5a, 5b, 5c naujos dalies, 497 hedžiai pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 498. Gutierės kortinės. Kas už? Prieš susilaikė, atmesta. Kiti du identiški pakeitimai 499 ir 331 kas už, prieš, susilaikė. Pasitikslinkime elektroniniu būdu. Balsuosime dėl dviejų identiškų pakeitimų 499 ir 331. Balsuoti baigiame. 32 už, 23 prieš. Taigi, priimta. Kitas pakeitimas atkrinta. Balsuojame dėl 501. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Jis buvo identiškas į 32 pakeitimui. Dabar imko 47. Kas už? prieš, susilaikė, atmesta. 2 identiški 502 ir itre 30. Kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Užimtumo 67 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, pasitikslinkime, balsuosime elektroniniu būdu, 67 užimtumo komiteto pakeitimas. Balsuoti baigiame. 23 už, 32 prieš, atmesta. 504 ir imko 49 pakeitimai kas už, prieš, susilaikę, pasitikslinkime, balsuokime elektroniniu būdu. 504 ir imko 49. Balsuoti baigiame. 33 už, 20 prieš priimta. 505 ir imko 48 pakeitimai kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Du identiški. Ne. Atsiprašau, sako pirmininkas, ekon 21 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 506 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 507, atsiprašau, 509, hedžiai, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 510. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 511 ir itra 33. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Trys identiški pakeitimai - 512, Employment 68 ir Econ 22. Atsiprašau, vieną pakeitimą praleidau. Taigi dabar balsuosime dėl 508 pakeitimo. Skliausteliuose yra vienetukas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. O dabar dėl trijų identiškų pakeitimų 512, Employment 68 ir Econ 22. Kas už? Prieš susilaikė, atmesta. 513. Vestlund pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Kitame puslapyje devintas straipsnis, antra A nauja dalis, 517 Vestlund pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 518 ir 519 pakeitimai. Kas už? Prieš? Susilaikė? Priimta. Kiti pakeitimai atkrenta. Penkišimtai dvidešimt antras nebalsuosime dėl jo, nes jis yra identiškas turinio prasme. 522 Taigi 525. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. Dabar aš pereisiu prie 48 puslapio. Puslapio viduryje yra Gutierės kortinės pakeitimas 538. Ar visiems aišku, dėl ko balsuosime? Taigi kas už? kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 539, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 541, kas už, 539, pasitikslinsime, balsuojame elektroniniu būdu. 539. Balsuoti baigiame. 45 už, 7 prieš. Atsiprašau, galbūt mes jau šiek tiek pavargome. 539, aiškiai balsų dauguma priimtas. 541. Kas už? Prieš. Pasitikslinkime. Balsuokime. Balsavimas baigtas. 24 už, 27 prieš. Taigi atmesta. Du identiški pakeitimai - 540 ir 508 skliausteliuose 4. Kas už, kas prieš, kas susilaikė, priimta. 542. Kas už, Kas prieš? Kas susilaikė? Atmesta. 24 ir imko 53 pakeitimai. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Priimta. 543 kas už? Prieš? Susilaikė? Atmesta. 544 kas už? Prieš? Susilaikė? Atmesta. 50 puslapyje. Imko 55 pakeitimas kas už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. Tame pačiame puslapyje Employment 74, 75 pakeitimas kas už. Prieš. Susilaikė. Pasitikslinkime, balsuokime elektroniniu būdu. Aš manau, kad priimta, bet pasitikslinkime. Employment 75 pakeitimas. Dešimtas straipsnis, antra A, nauja dalis. Aišku, dėl ko balsuojame. Baigiame balsuoti. 32 už, 19 prieš, susilaikysiu nėra, priimta. 554 McKeivin pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 555 atkrinta, 556 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 557 hedžiai, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Jis buvo identiškas jūri penktam pakeitimui. Taigi mes dėl šio pakeitimo jau balsavome. Balsuojame dėl jūri penkto pakeitimo. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 500 58. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Jūri 6. Pakeitimas kas už? Prieš. Susilaikė. Pasitikslinkime, balsuokime elektroniniu būdu. Balsuoti baigiame. 22 už, 30 prieš, atmesta. Jūris 7. Kas už? prieš susilaikė atmesta. 12 straipsnis 559 krūpa pakeitimas kas už, prieš susilaikė atmesta. 562 kas už, prieš susilaikė. Pasitikslinkime, balsuokime elektroniniu būdu. Balsuojame dėl 562 ponios Fereira pakeitimo. Balsavimas baigtas 20 už, 34 prieš atmesta. 560. Ponios Kobai. Pakeitimas kas už, prieš. Susilaikė. Aš manau, kad atmesta, bet pasitikslinkime. Balsuokime elektroniniu būdu. dėl 560 pakeitimo. Balsavimas baigtas. 21 už, 33 prieš atmesta. Trys identiški pakeitimai - 561, Employment 77 ir Econ 24. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 563 ir IMCO 56 pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė, priimta. Implement 78 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Imko 57 kas už, prieš, susilaikė, priimta. Dabar galime pereiti prie kitų puslapių, prie kitų pakeitimų, mano atveju 55 puslapis, 12 straipsnis, antra A nauja dalis. Taigi, dėl 595 Sarnozo Martinės pakeitimų pirmiausia balsuosime, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 594 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 596 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 597 kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 60 puslapis, 15 straipsnis, pirma dalis. Pirmiausia, balsuosime dėl 646 Weisgerber ir Ulmer pakeitimo, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 647 ir užimtumo 98 pakeitimas, kas už, prieš. Pasitikslinkime. Vote is open. And the vote is closed. Balsavimas baigtas. 29 už, 24 prieš priimta. 648 sferė yra pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 649 lyzė pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė priimta. 650. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 651. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 652. Kas už? Prieš susilaikė. Aš manau, kad priimta, bet pasitikslinkime. Balsuokime elektroniniu būdu. Ar visi balsavome? Balsavimas baigtas. 27 už, 25 prieš priimta. 653. Kas už? Prieš. Kas susilaikė? Pasitikslinkime ir dėl šito. 653 pakeitimas. Balsuokime dėl jo. Jeigu visi balsavome, Balsavimas baigtas. 23 už, 33 prieš. Atmesta. 3 identiški pakeitimai 654, ITRE 38 ir 655. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. Užimtumo komiteto 99 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, Pasitikslinkime. 99 pakeitimas. Balsuokime. Ar visi balsavote? 23 už, 32 prieš, atmesta. Užimtumo komiteto šimtasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, ta pati dauguma. 656 Vasgerber Ulmer, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 660. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 661. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 659. Atkrinta. Taip, atkrinta. 657. dėl to pakeitimo mes jau balsavome. 661 pakeitimas balsuojame elektroniniu būdu. Andrėjevs pakeitimas. Balsavimas baigtas. 30 už, 24 prieš, priimta. Kiti du pakeitimai atkrinta. Taigi balsuojame dėl 60, 662. Kas už? Prieš? Pasitikslinkime, balsuosime dėl 662 pakeitimo elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. 20 už, 34 prieš, vienas susilaikė atmestą. Trys identiški pakeitimai 663, 657, 658 ir IMKO 69. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. Kitas pakeitimas atkrinta. Trys identiški pakeitimai 34, 664 ir ITRE 39. Kas už, prieš, susilaikė priimta. 665. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 666. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 667. Kas už? Prieš. Pasitikslinkime. 667 pakeitimas. Balsuokime. Balsavimas baigtas. 24 už, 31 prieš atmesta. 668 ir imko 70 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 669 turmes aukiant kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 670 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 671 Kas už? Prieš. Susilaikė atmesta. Du identiški pakeitimai. 672 ir 673. Kas už? Prieš. Susilaikė atmesta. 674. Užimtuvų 97. Dėl balsavimo tvarkos. Pone pirmininkė, turi žodinį pakeitimą. jis turėtų būti toks. Komisija kartu su valstybėmis narėmis gali nustatyti tam tikras sritis, kuriuose gali būti testuojamos ir bandomos e, tam tikros e, iniciatyvos. Taip. Šis pakeitimas jau yra pateiktas raštu. Kalbame apie pakeitimą žodžiu EPP frakcijos 15 A naujas straipsnis, tai yra 674 ir Employment 97 ir Econ 28 pakeitimo pakeitimas. Jeigu viskas aišku, kas už, kas prieš, kas susilaikė, priimta. 675 ir itre 40 kas už, prieš, susilaikė, priimta. Atsiprašau, aiškiai atmesta. Tik ponas Fielner balsavo už. Taigi atsiprašau. Viskas buvo labai aišku. 676 pakeitimas, kas už? Prieš. Susilaikę. Pasitikslinkime. Balsuojame elektroniniu būdu. Balsuoti baigiame. 24 už, 29 prieš atmestą. Dabar balsuojame Dėl 35 pakeitimo, pranešėjo pakeitimo, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 600 kitas atkrenta, kitas pakeitimas taip pat atkrenta. 679 kas už, prieš, susilaikė. Pasitikslinkime, balsuokime elektroniniu būdu. 679 pakeitimas. Balsuoti baigiame. 22 prieš, už, 31 prieš, atmesta. 680 kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 681 Andrėjos pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Employment 101 pakeitimas atkrenta. Imko 71 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Galime pereiti prie 64 puslapio, 18 straipsnis, pirma dalis. Balsuojame už užimtumo komiteto 101 pakeitimą. Kas už, prieš, susilaikė. Pasitikslinkime. 101 pakeitimas balsuojame elektroniniu būdu. Balsuoti baigiame. 23 už, 29 prieš, atmesta. Imko 78 kas už, kas prieš, kas susilaikė, priimta. Užimtumo 103 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 698. Weisgerber ir Ulmer pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Imko 79, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Du identiški 699 ir užimtumo 104, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 700 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, pasitikslinkime. 700 pakeitimas, balsuojame elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas 25 už, 31 prieš, atmesta. 701, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 702. Kas už? Prieš. Susilaikė. Pasitikslinkime. Balsuokime elektroniniu būdu. 702. The vote is closed. 34 in Balsavimas baigtas 20, 34 už, 22 prieš priimta. Imko 80 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. Imko 81. Kas už? Prieš. Pasitikslinkime. Imko 81 pakeitimas. Balsuokime elektroniniu būdu. Balsuoti baigiame. 16 už, 39 prieš, aiškia balsų dauguma atmesta. 703. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 41. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Priimta. 3 identiški 704, užimtumo 105 ir ikon 29. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 705. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Atmesta. 706. Kas už? Prieš? Susilaikė? Atmesta. Konstatuojamosios dalys. 503, 53 pakeitimas. Kas už? Dėl balsavimo tvarkos. Prašom. Frau Kolka, wäre gut, wenn... Aš jums nusinčiau elektroninį laišką, bet aš norėčiau patikslinti dabar šį klausimą. Iš tiesų yra keletas pakeitimų susijusių su konstatuojamosiomis dalimis. Aš su kolegomis pateikiau tokius pakeitimus ir sutariau dėl jų su pranešėju. Kiti taip pat tam neprieštaravo. Taigi mes 60 ir 48 atsijimame pakeitimus. Antrąją dalį, antra dalis prasideda žodžiais neįpareigoja valstybių narių ir taip toliau. Aš pateikiau tokius pakeitimus raštu, tačiau man buvo rekomenduota patikslinti tą pakeitimą 60 atsimtas, atsimtas ir 48 pakeitimo antra dalis taip pat. Yeah, okay, I hope that I, that I caught translation. Gerai. Aš tikiuosi, kad teisingai supratau. Jūsų pakeitimas buvo atsiustas raštu. Taigi, dėkoju Pytė Lysa, dabar 53 pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 54 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Kitas pakeitimas atkrinta, 57 dabar kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Ekon 1, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 58 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Pirmas pakeitimas kas už, prieš, susilaikė priimta. 59 kas už, prieš. Aš manau, kad atmesta, bet pasitikslinkime, balsuokime elektroniniu būdu. 59 pakeitimas. Everybody had voted. The vote is closed. 21 in favor, 32 against. It has been rejected. Next, 21 už 32 prieš. Atmesta. Kitas atsimtas. Inko vienas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinkime elektroniniu būdu. Aš mačiau, kad Kris e, Deivis balsavo už, Tomas tik balsavo ir prieš. 20 už 35 prieš atmesta. Employment 2, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmesta. Employment 3, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmesta. Ketvirto priedo antras pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta, kitas atkrenta, ekon 2, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, employment 4.5, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, employment 6, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta Atmesta, bet pasitikrinkime elektroniškai. Balsavimas baigtas, 25 už 30 prieš, atmesta, employment 7, kas už, kas prieš, kas susilaiko užminti. Aštuntas employment atmesta, devintas employment kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, 62 kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta, 63 kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta, 64 kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta, 65 atskirų dalių. Kas už pirmą dalį? Kas prieš? Pasitikrinkime elektroniškai. Pirmoji dalis 65 pakeitimo. 20, 34 už, 21 prieš, priimta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmesta. Dabar antrąją dalį pasitikrinsime. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. 24 už, 31 prieš, atmesta. FEM 2, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. IMKO 3, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinkime dėl IMKO 3. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. 16 už 40 prieš, aiškia balsų dauguma atmesta. 66, ponė Liotar, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Pranešėjo trečias pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Kitas pakeitimas atkel, atkrenta, employment 10, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 68 ponios Liotar pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 72 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Employment 11 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Vienodi 69 ir 70 kas už, kas prieš, kas susilaiko priimtas. 71 ir imko 4 taip pat vienodi, kas už, kas prieš. 71 ir imko 4 atkrinta. Bet man buvo pasakyta, kad jeigu 69 bus priimtas, tai šitie atkris. Taip iš tiesų kitas kalbinis pakeitimas. Balsuosime. Ne, bet reikia pasitikrinti prieš balsuojant dėl kito pakeitimo. Pasitikrinkime. Įtri 2. Ar aišku? Įtri 2. 67 ar 68 pagal versijas atitinkamai puslapio apačia. Įtri 2. Devinta konstatuojamoji dalis. Kas už, kas prieš, susil, kas susilaiko, pasitikrinkime elektroniškai. Balsavimas baigtas. 34 už 19 prieš priimta. Balsuokime dėl 76. Ponios Tysen, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmesta. Employment 12, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 77 pranešėjo pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 78 ir FEM 4 atkrenta. Kitas taip pat atkrenta ir dar atkrenta. Kitas pakeitimas bus 94. 84. Jis yra toks pats kaip 85. Ponios Liotar pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Penktas pranešėjo pakeitimas, kas už, kas susilaiko priimtas. Trys identiški pakeitimai 96, 56 ir 97, 87. Kita 87 dalis atsimta. Taigi imko 6 ir kas už, kas prieš. Pasitikrinkime elektroniniu būdu. Pradedame. Balsavimas baigtas. 30 už, 24 prieš priimta, 99 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, 99 kas už. Tai yra 89 kas už, kas prieš. 91 atmestas, Šeštas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimtas. 92, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas. 93, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas. Kitas atkrenta, 95, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimtas. 96 kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmestas. 97 kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmestas. 98 kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmestas. Fem 5 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas, FEMS 6, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinkime elektroniškai FEM6. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. 21 už 34 prieš atmestas. FEM7, kas už, kas prieš. Rankos nekyla dar kartą. FEM7, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimtas. 99 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas. Employment 13 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Employment 14 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Šimtasis kas už, kas prieš, kas susilaiko priimtas kitas atkrenta. Septintas pakeitimas kas už, kas prieš, kas susilaiko priimtas. Ekon 3 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Šimtas antras kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Jūri 2 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Employment 15 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, 103 kas už, kas prieš, kas susilaiko priimtas, 8 kas už, kas prieš, kas susilaiko priimtas, 105, 106, 107, 108 vienodi, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta, kitas atkrenta, Ponės Liotar pakeitimas, kas už, kas prieš atmesta. Kitas atkrenta, kaip jau ir sakiau. Devintas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 111 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Employment 16 kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinkime elektroniškai. Employment 16. Balsavimas baigtas. 21 u, 8 už, 26 prieš, nedidelė balsų persvara priimtas. Kiti du identiški pakeitimai. 113 Makeiven, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 114 Net pasitikrinkime dėl 113. Tai yra ponios Makeivant pakeitimas. Balsavimas baigtas. 23 už, 30 prieš atmesta. 114 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 58 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 115 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Toliau 3 vienodi, 116, 117, 118, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 119 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, 122 kas už, kas prieš, kas susilaiko Atmesta. Dešimtas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 121. Atkrenta. Ekon 4 taip pat atkrenta. Kitas buvo įtrauktas tiesiogiai. Ir dabar pereiname prie 125 pakeitimo. Jeigu bus priimta šitas pakeitimas, tai laikysime, kad tiesiai įimko 10 įtrauktas. 125 kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmesta. Šimtas dvidešimt trečias kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Kitas Atkrenta 124, kas ir į 3 vienodi, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmesta 126, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Priimtas. Šimta, toliau 127 ir employment 17 vienodi, kas už, kas prieš. Labai atsiprašau suklydau, šitie pakeitimai atkrinta, pereikime prie kito, 128 ir 129, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta, 130, kas už, 128 ir 129 čia balsavome, pasitikrinkime dar kartą elektroniškai. Tai yra du identiški pakeitimai 128 ir 129. Ar visiems aišku, tai yra 26 konstatuojamoji dalis, ar visi balsavo, balsavimas baigtas. 25 už, 30 prieš, aš buvau teisus. Atkrenta. 130 turi dabar būti balsuojamas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 131 ir 132 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Kitas Įtre 4 turi dabar būti balsuojama, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Kitas buvo įtrauktas 134, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Kitas 135, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 136 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. FEM 9 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Kitas atkrenta. Pasitikrinkime dėl 138 irgi atkrenta. Taigi dabar pereiname prie imko 12. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Fem 10. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 139. Pasitikrinkime dėl 139. Norėjau paprašyti minutėlės, kitas atkrinta. Vienas, keturi, vienas Weisgerber atmestas, vienas keturisdešimt kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, du vienodi, vienas keturi du ir vienas keturi trys kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Employment 18, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 144, kas už. Ne, ne, jis atkrinta. Kitas taip pat atkrinta. 145 ir 146 vienodi iš 31 konstatuojamosios dalies atmesta. 148. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmesta. 149. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmesta. Employment 19. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmesta. 151. Kas už, kas prieš, <clears throat> kas susilaiko. Atmesta. 147 už, prieš, kas susilaiko atmesta. 150 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 152 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 153 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 154 kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmesta 155, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmesta. Dėl kito balsuosime vėliau. 157, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmesta. Employment 20, kas už, kas prieš. Pasitikrinkime elektroniniu būdu. Dėl Employment 20 dabar tikrinamės, kas už kas prieš. Balsavimas baigtas. 32 už, 24 prieš, priimtas. 1, 5, 8, kas už, Labai atsiprašau, suklydau. 158 atkrinta, kadangi buvo priimtas Employment 20. Toliau Inko 13. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Priimtas. 159. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. 160. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Priimtas. Employment 21. Kas už? kas prieš, kas susilaiko. Atmestas employment 22, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Priimtas 11, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Priimtas 161. Labai atsiprašau. Atkrenta. 156 kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinkime. Man atrodo, kad atmestas, bet pasitikrinkime. Dėl 156 pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. 32 už 24 prieš priimtas. Kitas atkrenta. 162 kas už kas prieš, kas susilaiko atmestas, 163, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, 164, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimtas, kitas atkrenta, 12 kas už kas prieš, kas susilaiko priimtas. 166 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas. 167 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas. Imko 15 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas. 168 grupa 39 konstatuojamoji dalis. Kas už? 172. Čia yra naujas 39a konstatuojamoji dalis atmestas. 173 ir rimko 17 vienodi pakeitimai, kas už, kas prieš. Pasitikrinkime elektroniškai. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. 27 už 30 prieš atmestą. 174 Weisgerber Ulmerkas už, kas prieš kas susilaiko atmesta, 175 ir imko 18, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, 176 ir 177, kas už, kas prieš, kas susilaiko atme, e, priimta, kitas atkrinta, 179 ponios Grostet 3, 5 dar pakeitimas kartu balsuojamas. Turime pasitikrinti, nes penktas ir šeštas kartu eina. Taigi 3, 5. 179 ir 3, 5 kartu balsuojame už šios pakeitimus, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 180 ziber. Tai yra pranešė pakeitimas ir identiškas pakeitimas su Imko 19. Jūs taip ir turite parašyta, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Atsiprašau. Paskutinis balsavimas nietinis, niekinis, nes ITRE 5 buvo priimta, dėl to 1.80 ir IMKO 19 atkrinta. Dabar pereikime prie 181 ir 182 pakeitimų Weisgerber ir McAven. Kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 3 vienodi. 183, I36 ir Employment 23, kas už. Atkrinta, labai atsiprašau. Kartais balsuojame per greitai. Kitas taip pat atkrinta, ir kitas dar atkrinta, ir dar vienas atkrinta. paskutinė konstatuojamoji dalis 46a ir 46b naujos konstatuojamosios dalys, 188 pono bauvis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta, employment 25, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinkime elektroniškai. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. 20, 33 už, 24 prieš priimtas. Employment 26 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. dėl vedimo tvarkos e, socialistų šešėlinis pranešėjas norėtų pasisakyti. Aš maniau, kad balsavimas vyks sklandžiau, taigi. Taigi prašau penkių minučių pertraukos. Taip, aš sutinku, kad šis dosie buvo labai sudėtingas, bet aš norėčiau, kad sugrįžtumėte laiku, būkite punktualūs, taigi turime penkių minučių pertrauką. Thank you. So, yeah, please, please take... Taigi, kolegos. Uh, Prašyčiau susėsti. Palauksime kelias sekundės. Paprašyčiau tylos salėje. Susėskite, kolegos. Gerai, Dagmar. Galite pasisakyti. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš žinau, kad procedūra yra neįprasta. Mano frakcija turės susilaikyti galtinio balsavimo metu. Mes norėjome balsuoti kitaip, tačiau yra du pagrindiniai klausimai. 152 ir 183 straipsnis. Mūsų frakcija negali jiems pritarti. Taip pat nebuvo pritarta tam tikriems pakeitimams ir aš negalėsiu to pristatyti savo politiniai frakcijai. Taigi aš labai apgailestauju, tačiau mes turėsime susilaikyti. Ačiū. Labai aiškus jūsų pareiškimas. Taigi dabar norėčiau, kad balsuotume dėl pasiūlymo projekto, pakeisto pasiūlymo projekto, balsuosime elektroniniu būdu. The vote. Everybody had voted. Ar visi balsavote? Ne, atrodo dar ne. Taigi balsuojame elektroniniu būdu. Jeigu visi balsavome, balsavimas baigtas. 31 už, 3 prieš, 19 susilaikė. Dabar balsuosime dėl teisėkuros projekto. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. 31 už, 3 prieš, 20 susilaikė. Taigi sveikinu pranešėją. Pranešimas yra primtas. Taip pat sveikinu visus, kurie prisidėjo prie šio darbo, visus šešėlinius pranešėjus ir visus darbuotojus. Dar kartą jums dėkoju. Please don't leave. Kolegos, prašyčiau neišsiskirstyti, kadangi pereisime prie kito darbo tvarkės punkto, prie dešimto punkto. Kalbėsime apie tarybos rekomendaciją dėl pacientų saugos ir su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų prevencijos ir kontrolės. Pranešėjas yra ponia Sartori. Ponia Sartori, Ar galime pereiti prie balsavimo iš karto? Jeigu taip, labai Jums ačiū. Siūlyčiau pasiruošti balsavimo sąrašus ir pradėti. Amendment Everybody got the voting list? Ar visi gavote balsavimo sąrašus, kolegos? Gal galėtume pradėti. Septintasis pakeitimas kas už? Prieš susilaikė primta. 32 už prieš susilaikė pasitikrinkime elektroniškai dėl 32 pakeitimų. Everybody had voted. Ar visi balsavome? Regis dar ne. Baigėme balsuoti. 9 už 34 prieš atmestą. Aštuntasis pakeitimas kas už? Prieš. Susilaikė priimta. Kitas atkrenta, pereiname prie 33 su žodiniu pakeitimu, kurį pakeitė EPP ir socialistai. Kas už? Prieš susilaikė priimta. Devintasis atkrenta. 34. Ponios Krupa pakeitimas, kas už prieš susilaikė priimta. Dešimtasis atkrenta. 35 mano sartorių už. Prieš susilaikė priimta. 36 dėl atskirų dalių balsuosime. Kas už pirmąją? Prieš susilaikė priimta. Antroji dalis už. Prieš susilaikė priimta. 38 kas už? Kas prieš? Susilaikė Atmesta. 37 už. Prieš. Susilaikė. Pasitikrinkime elektroninių būdų dėl 37 keitimo. Everybody had voted. The vote is closed. Baigiame balsuoti. 24 už 20 prieš. To būdu priimta. 39 Čamboviskas už prieš susilaikė priimta. 40 pono Filnerkas už prieš susilaikė priimta. 41 atskiros dalys, kas už pirmąją prieš susilaikė priimta. Antroji dalis už prieš susilaikė atmesta. 42 pakeitimas už prieš susilaikė priimta, 43 už, prieš susilaikė priimta, 44 už, prieš susilaikė priimta, 45 už, prieš susilaikė priimta, 11 už, prieš susilaikė priimta, 46 už, prieš susilaikė priimta, 47 už, prieš susilaikė priimta, 12 už, prieš susilaikė priimta, 13 už, prieš susilaikė priimta, 14 už, prieš susilaikė priimta, 48 žodinių pakeitimų, kur pateikė Alde. Kas už? Prieš susilaikė. Priimta. 49 už prieš susilaikė priimta, 15 už prieš susilaikė priimta. 50 McKeivin su žodiniu aldė pakeitimu kas už prieš susilaikė priimta. 16 už prieš susilaikė priimta. 51 ponios Dalkas už prieš susilaikė atmesta. 17 už prieš susilaikė priimta 52 su žodiniu pakeitimu, kas už prieš susilaikė priimta 53 už prieš susilaikė priimta 54 už prieš susilaikė priimta 55 už prieš susilaikė priimta 56 už prieš susilaikė priimta, 57 už, 50, 56, sako pirmininkas. Gali būti, kad įvyko klaida. 56 tikriname elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti. Ir baigiame. 10 už, 32 prieš, ačiū, vadima Keivin. 57 kas už prieš susilaikė priimta, 18 už, prieš susilaikė priimta, 58 už, prieš susilaikė priimta. Pereikime prie konstatuojamosios dalies, antroji dalis, pirmas pakeitimas už, prieš susilaikė priimta, antrasis pakeitimas už, prieš susilaikė priimta. 19. Kas už? Prieš susilaikė. Priimta. 20. Kas už? Prieš susilaikė. Priimta. 21. Už? Prieš susilaikė. Atmesta. Trečias. Už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 22 už. Prieš susilaikė priimta, 23 už, prieš susilaikė priimta, 24 už, prieš susilaikė pri, atmesta, 25 už, prieš susilaikė priimta, 26 už, prieš susilaikė priimta, ketvirtasis už, prieš susilaikė priimta, 27 už prieš susilaikė priimta, 28 už prieš susilaikė atmesta, 5 už prieš susilaikė priimta, 6 už prieš susilaikė priimta, 29 už, prieš, susilaikė, priimta. 30 už, prieš, susilaikė, priimta. Dabar balsuojame dėl pakeisto dokumento projekto. Pradedam elektroninį balsavimą. The vote is closed. Baigime balsuoti. 50 už, Niekas nebalsavo prieš, niekas nesusilaikė. Teisės akto rezoliucija elektroniniu būdu. Balsuojame dėl jos dabar, prašau. The vote is closed. Baigiame balsuoti. 50 už niekas nebalsavo prieš, niekas nesusilaikė. Sveikiname pranešėją ponę Amaliją Sartori ir vis, sveikinam visus dalyvius. Visiems labai ačiū. So, uh, item 11. Vienuoliktasis darbo tvarkės punktas – benzino garų gražinimas degalinėse keleivių automobilių bakus pildant degalų. Turime tris puslapius pakeitimų. Norėčiau paklausti pono Adamus Adamų, kuris pavaduoja pona Papadimulis pranešėja, ar galime iš karto perėti prie balsavimo. Mr. Adamus Adamu. Pone Adamus Adamu. Pranešėjo pavardės vietoj tai yra jūsų pavardė, tad klausiu jūsų, ar galime perėti prie balsavimo. Ponas Adamu. Taip, ponė pirmininkė, galime tiesiai balsuoti, nes aš neturiu ką pridurti. Dėkui. Pirmininkas, ačiū. Tad pradėkime. Pirmas pakeitimas. Ar visi gavome balsavimo sąrašus? Visi esam pasiruošę? Pirmas pakeitimas kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 19 už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 20 už. Prieš. Pasitikrikim elektroniškai ir pradėkime balsuoti. Ar visi spėjome? Baigėme balsavimą. 20 už, 29 prieš, tuo būtų atmesta. 21 ponios grupą pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, atmesta, 22 už, prieš, susilaikė, atmesta, 23 už, prieš susilaikė atmesta 11 pranešėjo kas už prieš pasitikrinkim 11 pakeitimas balsuojame elektroniškai pradedame ir baigėme balsuoti 25 už 22 prieš to būdu priimta 24. Jorgensen pakeitimas su žodiniu pakeitimu, kurį pakeiti, pateikė guoja kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 12. pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 25. skorbiai pakeitimas su žodiniu pakeitimu guoja kas už, prieš, Manau, kad yra priimta, bet dar kartelį patikrinkim. Now the vote is closed. Baigiam balsuoti. 29, 208 už 19 prieš priimta. 26 pakeitimas Kalanan su žodiniu EPP pakeitimu kas už prieš tik keletą pakeltų rankų, mat pamačiau, tad pastikrinkime elektroniniu būdu bus aiškiau. Baigiame balsuoti. 41 už 5 prieš, tik du kolegų susilaikė, didelė persvara priimta. 13 pranešėjo pakeitimas kas už, prieš susilaikė atmesta. 27 Kas už? Prieš. Susilaikė. Pasitikrinkim ir čia elektroniškai. 27. Buzek pakeitimas. Yeah. Uh, the vote is closed. Baigiam balsuoti. 32 už. Taigi didelė persvara priimta. 28 kas už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 29 kas už, kas prieš, susilaikė. Reikis atmesta, bet dar patikrinkim. Dėl 29 pakeitimo. Pono Zyber tikrinamės. Baigiam balsuoti. 21 už, 28 prieš, atmesta. 30 tas pats autorius kas už, prieš susilaikė atmesta. 14. Dėl atskirų dalių, kas, kas pritarė pirmąjį dalį, kas prieš susilaikė primta. Antroji dalis, kas už prieš susilaikė atmesta. 15. pakeitimas. Gerai. 14. antrąją dalį dar pasitikrinkim. Ar remiame, ar ne. Pradėkim balsuoti. The vote is closed. Baigiam balsuoti. 15 už, 35 prieš, atmestas. 15 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 16 už, prieš, susilaikė, priimta, 17 už, prieš, susilaikė, priimta, 18 su žodiniu socialistų pakeitimu, Kas už? Prieš susilaikė priimta. Antrasis pranešėjų pakeitimas kas už? Prieš susilaikė priimta. Trečias kas už? Prieš susilaikė priimta. Ketvirtas už? Prieš susilaikė priimta. Penktas už? Prieš susilaikė priimta. Šeštas su žodiniu pakeitimu guoja pateiktų, kas už prieš susilaikė priimta. Septintasis pakeitimas kas už prieš. Pasitikrinkime elektroniniu būdu. Tikrinamės dėl septintojo pakeitimo šeštoje konstatuojamoje dalyje. Dabar balsuoti baigiame. 28 už, 22 prieš, to būtų priimta. Aštuntas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Devintas, kas už, prieš, pasitirkinkim elektroniškai dėl devinto pakeitimo. Baigiam balsuoti. 27 už, tuo būdu priimta. Dešimtasis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Dabar balsuokime dėl pranešimo projekto elektroniniu būdu. Pradedam balsuoti. The vote is closed. Baigiame. 46 už, Vienas kolega balsavo prieš, trys susilaikė. Jie. Yeah. Politskioks atėjo. O ko? Fotografuotis? Nu taip, gražus vyras. Na, aš sakiau, kad fotografas atvyks, jis laukia koridoriuje fotografuosimės, bet dar kol kas balsuokime dėl teisėkūros rezoliucijos. Pradedam balsuoti. Dabar balsuoti baigėme. 40 kolegos balsavo už, 4 kolegos susilaikė, vienas balsavo prieš. Sveikiname kolegą Papadimulis. Tikiuosi, kad ponas Adamų gaus šitą informaciją. Visiems labai ačiū. O dabar, gerbiami kolegos, susirikiuokime bendrai nuotraukai. Fotografas mūsų laukia už salės durų. Kviečiu visus dabar išeiti iš salės ir ten susirikiuoti bendrai nuotraukai.